buongiorno a tutti chiedo scusa per eh, labas rytas atsiprašau kad vėluojame pradėti posėdį ruošiausi šios popietės būsimam trilogui kuris prasidės ketvirtą valandą popiet taigi dėl šiandienos darbotvarkės Dabar mūsų laukia septintasis darbo tvarkės punktas, tai yra balsavimas. ES 2014 finansinių metų bendrasis biudžetas visi skirsniai. Taigi, po mūsų balsavimų paskutinio posėdžio metu dėl pakeitimų balsuosime dabar dėl visos nuomenės. Pone Dančila, ar norėtumėte pasisakyti? Prašau. Aš norėčiau dar kartelį padėkoti sekretoriatui už jų pagalbą ir taip pat visiems kolegoms, kurie pateikė pakeitimus mano pranešimui. Dėkui. Grazie, onorevole Danč. Dėkoju. Taigi perikim prie balsavimo. Brita, tu prašai žodžio, prašau. Atsiprašau, bet mano balsavimo kortelė akivaizdžiai neveikia. Uh, proviamo a fare il voto per alzata di mano. Pabandykime pabalsuoti, keldami rankas, ar visiems tai tinka. Taigi, pirmoji dalis, kas už? Pakelkite ranką. Kas už? Pakelkite rankas. Kas prieš? Atmesta, manau. Il 3? Sì. Amendamento 3. Paragrafo 3. Trečioji dalis. Kas už? Kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Ketvirto, ketvirtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta Patvirtinta, manau. Šeštasis pakeitimas. Lionreimers, kas už? Kas prieš? Atmesta, manau. Penktasis pakeitimas, žodinis pakeitimas iš Oleinčiako. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Devintoji dalis, septintasis pakeitimas. Stojanov. Kas už, kas prieš? Susilaikė atmesta. Dešimtoji dalis, aštuntas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Devintasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Dešimtasis pakeitimas Gabriel kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Vienuoliktasis kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Taigi dabar balsuosime dėl buvo patvirtinta didžiaja dauguma. Dabar tuomet balsuojame dėl visos nuomonės su pakeitimais. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta priimta. Dėkoju visiems, sveikinam ponę Dančilą. Prima di affrontare il punto successivo. Toliau, kitas darbo atverkės punktas. Tik ponas Bovės paprašė žodžio. Atsiprašau,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 Jungtinės tautos 2014 metus paskelbė šeimos e, žemės ūkio metais, taigi visame pasaulyje ta tema vyks įvairių renginių ir aš siūlau, kad mūsų komitetas Europos parlamentas taip pat imtųsi iniciatyvos ginti šeimos ūkius ir juos skatinti. Manau, kad būtų labai svarbu kad tą padarytume ir reikėtų e, tokios iniciatyvos imtis e, prieš rinkimus dar, kad galėtume, galėtume tokių renginių metu pateikti gerus pavyzdžius, tokių sėkmingų šeimos ūkių ir galima bus pateikti konkrečius pasiūlymus sekretoriatui, bet manau, kad svarbu, kad visi Europos parlamentarai dalyvautų ir taip pat komisijos narys Čiološ. Tai būtų geras būdas parodyti, kad mes taip pat palaikome šeimos ūkius. Taigi tokį pasiūlymą norėjau jums pristatyti jau iš anksto. Dėkui. Gerai, dėkui. Pasižymėjome tai, ką pasakėte, pone Bove. O dabar siūlau perėti prie devinto mūsų darbo atvarkės punkto. Tai yra labai svarbu, nes reikės balsuoti. Tai tikiuosi, kad visi kolegos būsite salėje. Jūs turbūt atsimenate, kad greta pereinamojo laikotarpio nuostatų 2014 metams mes Komisija yra pateikusi Liepos mėnesį teisėkuros pasiūlymą dėl pereinamųjų nuostatų dėl reglamento 1698-2005 metų dėl kaimo plėtros. Vienintelė nuostata šiame pasiūlyme yra dabartinės iš, nukrypti leidžiančios nuostatos išplėtimas tam, kad valstybės narės galėtų panaudoti didesnius bendro finansavimo tarifus siekdamos finansinės pagalbos. Aš suprantu, kad pasiūlymo turinys yra tikrai nekonserversiškas, tačiau pati procedūra yra gerokai sudėtingesnė. Kadangi ši nuostata turėtų įsigalioti iki šių metų pabaigos, tai laiko be, pilnai bendro sprendimo prieimimo procedūrai nebeužtenka ir todėl reikalinga supaprastinta procedūra pagal 46 taisyklę. Be to, kai buvo nustatyta koordinatorių susitikimo metu, ponas Des pateikė atitinkamus pakeitimus savo pranešimo nu, projektui, kur yra kalbama apie planuojamą e, nukrypti leidžiančios nuostatos išplėtimą ir kitiems teisėkros pasiūlymams. Taigi, kolegos, aš siūlau kol kas pritarti e, paprastai procedūrai be pakeitimų, nes pats pasiūlymo turinys yra visiškai neprieštaringas. Matau, kad ponas Des sutinka, taigi jeigu daugiau niekas žodžio neprašo, siūlau tiesiog e, nubalsuoti dėl šio pasiūlymo. Kas būtų už? Pakelkite rankas. Kas prieš? Dėkui. Taigi, ponedės galime elgtis taip, kaip ir planavome. Dėkoju visiems. E, ci siamo tutti. Taigi. To, all'ordine del giorno. Dabar jau galime pereiti prie mūsų darbo tvarkės aštuntojo punkto. Tai e, Mauricijo Martina pranešimas. Jis yra Italijos žemės ūkio maisto produktų ir miškinkystės ministro padėjėjas ir kalbės apie 2015 m. Milane vyksančią pasaulinę parodą Pamaitinti planetą gyvybės energiją. Norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvauja pirminėme mūsų renginio pristatymė. Kaip žinote, mes ten daugiausia dėmesio skirsime maistui. Tai problema, kuri vis aktualėja pastaruoju metu. Maisto gamyba ir suvartojimas yra didelis iššūkis mūsų ateičiai. Planetos tvarumas yra artimai susijęs su šia problema atsižvelgiant į e, maisto kainų e, augimą 2007-aisiais paaiškėjo, kad e, iškylo daug problemų susijusių ir su tuo, ir su didesniu maisto poreikiu. Ypatingai jautrus klausimas, gerbimieji kolegos, yra tai, kad reikia atsižvelgti į maisto saugos kaip vieno iš pagrindinio, pagrindinio iššūkio svarbą. Apie tai yra buvę diskusijų ir mūsų komitete, tad aš e, Mielai pristatau e, viceministrą Martyną, kuris pademonstruos mums keletą skaidrių ir papasakos apie 2015 metų Milano parodos tikslus. Tai yra svarbus renginys ne tik Italijai, bet ir plačiau. Aš taip pat noriu padėkoti e, Roberto Ardyci, Dianai Argosi, e, kurie yra parodos personalo atstovai. Na, o dabar suteiksiu žodį viceministrui Martyną. E, po pasakymo visų pirma suteiksiu žodį kolegoms iš kitų komitetų, o paskui leisiu pasisakyti ir mūsų komiteto nariams, ir žinoma, politinių frakcijų atstovams, koordinatoriams teks pirmenybė. Ponas Martina. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, man didelė garbė ir malonumas šiandieną Jums pristatyti tą darbą, kuris atliktas rengiant Milano Expo 2015. Keletą žodžių apie mūsų renginio svarbą. E, pateiksiu keletą skaičių ir taip pat pasinaudosiu progą ir e, pakalbėsiu apie keletą problemų, kurios yra tos parodos idėjos centre. Bet pradėsiu nuo keletos skaičių. Taigi paroda vyks Milane nuo 2015 m. gegužės 1 iki spalio 31. Tikimės, kad e, dalyvaus 132 šalys. Pirminis tikslas buvo 130, taigi jį jau pasiekėme ir tikimės, kad dalyvaus dar daugiau valstybių per, kitus, e, per kitas keltą savaičių tikimės. Tokių valstybių turėtų dar padaugėti. 60 iš tų mano minėtų 132 valstybių e, turės savo paviljonus. E, palyginsiu su buvusia Šanhajaus paroda, joje 40 šalių turėjo savo paviljonus, tikimės 20 milijonų lankytojų. Mūsų e, parodos teritorija bus e, vienas ir viena dešimtoji milijono kvadratinių metrų. E, viešosios investicijos, Italijos viešosios investicijos į parodą yra 1,3 milijardo. E, dalyvaujančios šalys e, investuos apie 1 milijardą. Na ir 30 e, milijardo bus privačios investicijos. Kitoje, slaid, kitoje skaidrėje matote 122 būsimųjų dalyvių vėliavas. Turiu pasakyti, kad jau dabar matome, kad ypač daug valstybių dalyvių bus iš Azijos ir Afrikos. Šiame kontekste reikia pasakyti, kad 97 procentai Azijos gyventojų bus atstovaujami Milano parodoje. Manau, kad tai labai svarbu, taip pat ir strategiškai galvojant, svarbu Europos sąjungai. E, iš tikrųjų, e, pamaitinti planetą yra mūsų pagrindinis šūkis šioje parodoje. Mintis čia yra aptarti e, naujus e, maisto, maitinimo būdus, e, užtikrinant planetos tvarumą. Tai yra tema, kuri labai svarbi aptarimai ir europinių nacionalinių lygmenių. E, čia jūs matote labai aiškius skaičius. E, turime 800 milijonų žmonių planetoje, kurie nepakankamai yra maitinami, maitinasi tuo pat metu. Turime ir pusantro milijardo žmonių su viršsvoriu. Taigi tikimės, kad mūsų paroda prisidės prie platesnės viešos diskusijos, kurioje bandysime surasti tinkamą pusiausvyrą tarp maisto gamybos ir vartojimo, neužmirštant taip pat ir poveikio aplinkai. Esu tikras, kad šiame komitete kalbama apie vis didėjantį poreikį maistui ir netitikimą tarp pasilos ir paklausos. Mm Na ir šie skaičiai labai aiškiai pademonstruoja, su kokiu dideliu iššūkiu čia mes susidurėme. Taigi, maistas e, dabartinėje e, ekonomikos, politinėje arenoje yra labai svarbus elementas ir aš manau, kad e, mūsų paroda suteiks puikią galimybę padiskutuoti šiais klausimais. E, mes e, matome naujus reiškinius pasaulio mastu, bandymai įgyti kuo daugiau žemės, panaudojant valstybių fondus, Ir e, matome, kad e, yra valstybių, kuriuose trūksta e, žemės ūkio paskirties išteklių. Mes matome didelį kainų sviravimą, rinkų nepastovumas atveria galimybės didesniai rizikai, ypač tiems, e, kurie gyvena skurdžiausiai mūsų planetoje. E, e, dėl tarptautinių rinkų taisyklių mes matome naują tendenciją, tam tikrą protekcionizmą iš viršaus žemyn, neišvengiamai teks mums kalbėti taip pat apie e, naują santykį tarp maisto gamybos ir inovacijų. Mokslo tyrimai, e, žinios e, pagrindinių maisto saugumo ir saugumo savokų perkelimas Kita svarbi tema yra e, mytyba ir globali politika. Ir e, į tą taip pat reikia pažvelgti taip pat ir tokiame kontekste kaip G20 santykiai, e, stiprinant supratimą, kad e, reikalinga globali maisto politika. Mūsų Expo parodos strateginėme dokumente dominuoja keturios svarbiausias temos - maisto saugumas, maisto sauga, e, vystimosi modelio tvarumas, o taip pat maistas taika ir žinios. Bus taip pat kalbama taip pat ir apie tam tikras e, viešasias akcijas, viešuosius veiksmus, e, Čia turiu galvoje, pavyzdžiui, tam tikrą etikos kodeksą kovojant su atliekomis. E, taip pat būtinybę kovoti su e, spekulacijomis, e, tokios politikos formavimo būtinybė ir taip pat mytybos švietimo programa. Taigi mūsų paroda gali tapti platformą tokios diskusijos pradžiai. E, manytume, kad e, paroda prisidės taip pat ir prie tūkstantmečio tikslų įgyvendinimo. Kaip žinote, juos e, užsibriežta pasiekti iki 2015 metų. Šioje skaidrėje matote mūsų busimosios parodos teritoriją. tikimės e, sugebėti užtikrinti pasitikti visus lankytojus. Svarbu pasakyti, kad e, rengdami mūsų parodą stengiamės e, sugrupuoti e, tą parodą pagal teminius klasterius, skirtingai nuo ankstesnių parodų, tad e, greta atskirų valstybių paviljonų mes e, ketiname turėti ir devynis teminius klasterius. Tokiu būdu e, sukūrėme galimybę valstybėms tiesti sąsajas priklausomai nuo to, e, kuri iš tų temų jiems, joms yra artimiausia. Jūs matote čia tas temas e, e, kakao, kava, prieskoniai, e, vaisiai ir daržovės ir tai padės tarpusavyje arčiau suvesti valstybės dalyvės, net ir tas, kurios anksčiau neturėjo galimybės galbūt artimiau bendradarbiauti, draugė dirbti. Tai vienas iš skiriamųjų mūsų parodos bruožų. Pabaigoje noriu pasakyti, kad 2013 metų gegužės 3 dieną komisija paskelbė labai svarbų komunikatą E, kuriame e, nubrėžtas e, galimas ES dalyvavimas Milano 2015 metų ekspo parodoje. Mes manome, kad ES bus atstovauta pačiame parodos centre ir kad ES pasirodys Milano parodoje kaip e, kompetencijos centras. E, David Wilkinson ir Giancarlo Gratis paskirti ES atstovais toje parodoje. Mes su jais artimai bendradarbiaujame ir e, iš tikrųjų manome, kad Milanas 2015 suvaidins labai svarbu vaidmenį įgyvendinant ES politikas šioje srityje. Italijos vyriausybė ir e, organizatoriai tikisi artimo bendradarbiavimo su jumis nuo dabar iki pat 2015, kad galėtume užtikrinti, jog mūsų Expo 2015 taptų tikrai ženklę europinę parodą. Ji turėtų būti pirmąją europinio stiliaus parodą, kur Europa pademonstruotų savo vaidmenį tarptautiniu mastu, formuojant taip pat ir tarptautinę darbo tvarkę šiais klausimais. Aš manau, kad viskas yra prengta, kad taip ir įvyktų. Noriu padėkoti pirmininkui ir komitetui už galimybę man dalyvauti jūsų posėdyje. Ir laukiu diskusijų su jumis ir ketinu atsakyti visus jūsų klausimus. Tai Dėkuoju, ponė Martina, labai. E, šis klausimas yra svarbus, jau kalbėjome apie jį keletą kartų ir manau, kad būtų svarbu mūsų komitetui e, dirbti aktyviai maisto saugos klausimais. Mes jau ėmėmės žingsnių, kad e, užtikrintume ir šio renginio sėkmę. Dar kartą dėkoju Italijos delegacijai. Dabar suteiksiu žodį norintiems pasisakyti. Kolegos iš kitų komitetų dalyvauja posėdėje, kaip sakiau, ir suteiksiu žodį taip pat ir jiems, bet pirmiausiai e, pasisakys mūsų kolegė iš ITRE komiteto, e, Paticija Toji yra to komiteto vicepirmininkė. O paskui klauskite visi, kas norite. Dėkui pirmininkė, sveiki visi kolegos. Norėčiau pasveikinti poną Martyną, kuris yra Italijos vyriausybės atstovas. Pirmiausiai noriu padėkoti pirmininkui De Castro. Jis dirba labai daug, jisai uh, atsižvelgia į bet kokią politinę kryptį ES savo darbę ir nori traukti kitus komitetus į šio komiteto darbą. Aš e, atstovauju pramonės mokslinio tyrimų komitetui taip pat, dirbu vystimosi komitete, kuris užsima labai svarbiais klausimais šiuo metu ir manau, kad Milano paroda 15 metų, apie kurią ką tik tai girdėjome pranešimą, bus nepaprastai įdomus, novatoriškas renginys. Pirmiausiai e, girdėjome, kad jau rengiamasi atlikti parengimiai darbai, bet taip pat tas renginys bus svarbus dėl to, kad mm, mes dabar skirtingai nuo ankstesnių renginių žiūrėsime daugiau į Europos valstybės, atsigręšime į jas. Ir tai puikiai galimybė Europos Sąjungai. 2014 metų biudžete yra skyrius ES dalyvavimas. Bet e, tai reiškia, kad ne tik komisija gali dalyvauti renginiuose, bet ir parlamentas, kuris atstovauja ES priečiams. Be to, mes galime atstovauti ir kitoms šalims, su kuriomis bendrauja ES, pavyzdžiui, kur veikia mūsų e, delegacijos, o tai yra daugybėje pasaulio šalių. Mes kaip parlamentas turime įsitraukti į šią parodą. Dar paminėsiu tai, kas jau buvo pasakyta - maistas. Maisto klausimas yra e, labai svarbus dalykas, tai susijęs su pasaulinio vystimosi tvarumu, tai susiję ir su energetika, bet ir su vandeniu. Ir tai esminis elementas. Ir mes turime į tai atsižvelgti mokslinio tyrimų programuose. E, toliau e, programoje Horizontas 2020 yra vienas svarbus ramsis, tai yra e, naujojo tūkstantmečio iššūkiai - klimato kaita ir maistas konkrečiai. Taigi matote e, bendrų temų. Ši paroda Milanas 2015 gali akcentuoti diskusijas apie maistą, tačiau maistas yra ir socialinis klausimas, jisai atsispindi ir programoje Horizontas 2020. Ir E, technologijų institutas dirbs šioje srityje. E, taip pat reikia nepamiršti susijusių dalykų, kaip kad e, transporto, logistikos, šaldymo įrangos, bet kokiu elementu, kurie jungia maistą su pramonė. Taigi ši paroda yra puikia proga iš esmės pakalbėti apie tuos dalykus. Ir e, taip pat galima paminėti vystimosi komiteto veiklą, kaip žinia, mes nuolatos kalbame apie maistą, neseniai yra patvirtintas pranešimas apie biokūrą. Mes daug dėmesio skiriame maistui kaip prioritetui. Ponas Martina kalbėjo apie maistą ir taiką. Aš taip pat norėčiau priminti žemės užgrobimo klausimą. E, vystimosi komitetas Europos parlamente labai e, aktyviai dirba šioje srityje. E, mes atlikome nemažai tyrimų, įvertindame esančią padėtį ir Italija taip pat dirba šioje srityje. Mes girdėjome apie etikos kodeksus. Taip pat būtų neblogai pagalvoti apie etikos kodeksą, kuriame būtų apibūdinti bent jau minimalų standartai e, sandoriams susijusiems su žeme. Ir mes matome, kad e, ekonominė prasme tvirtos valstybės, kitos struktūros dažnai daro, ką nori ir galbūt mes galime tikėtis iš tos e, parodos Milanas 2015 e, tokio kodekso. Labai ačiū, ponė Toja. Dabar kiti kalbėtojai. Suteiksiu žodį Herbertui Dorfmanui. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti viceministrui. E, paroda Milane bus nepaprastai įdomus renginys, esu tikras. Jūs kalbėjote apie tai, kad vyks ne tik parodas, bet daug konferencijų, diskusijų. Tai yra klausimai, kuriuos mes svarstame ir mūsų komitete. Jūs minėjote bendradarbiavimą su Europos komisija. Ar ketinate bendradarbiauti su parlamentu, konkrečiai mūsų, e, mūsų komitetu ir su parlamentu apskritai? mes galime parengti nemažai klausimų, kuriuos būtų galima aptarti parodos kontekste. Taip pat galėtume ir įsitraukti plačiau. E, aš nežinau, ar mūsų tarnybos Romoje Milane galėtų ką nors padaryti. E, Erikas Andriu. Dėkoju pirmininkė. Aš savo ruoštų norėčiau padėkoti e, ponui Mauricijo Martinai už kokybišką jo pasisakymą. Jisai kalbėjo apie įvairius projektus. Manau, kad e, buvo apibriežti patys problematiškiausi klausimai, e, kurie atsispindės parodoje. Ir mes taip pat diskutuojame tais klausimais komitete, bet ir jie atsispindės ir Milano parodoje. Uh, Apie gamybą galime pasakyti, kad mes e, dabar e, reformuojame politiką ir kyla klausimas, kaip išvengti švaistimo, kaip vartoti kitaip. Tai yra labai probleminis ir aktualus klausimas e, reikia kalbėti apie tam tikrą marketingą pasaulio mastu, kad mes galėtume plačiau e, matyti vaizdą ir nušviesti e, maisto problemą pasaulio mastu. E, mums buvo pristatyta šiandien iniciatyva apie tai, kaip skirtingos sritys yra sujungiamos ir tokiu būdu yra sukūriamas uh, bendras vaizdas ir reikia galvoti apie vidutinės ir ilgalaikės e, trukmės laikotarpį. Ir mes visi galėtume kartu apie tai galvoti. E, mes turėtume paremti pono Martinos pristatytas e, pastangas ir šioje srityje taip pat galėtume mes daugiau dirbti, atkreipti didesnį dėmesį į mano minėtą problemą. Ačiū dabar e, Marion Maginės. Dėkui, pirmininkė. Ačiū už tokų, tokį puikų pasisakymą. Yra numatyta nepaprastai daug temų, kurios bus nagrinėjamos parodos kontekste. Labai sunku, ką nors dabar apibendrintai pasakyti, e, tačiau norėčiau pasidžiaugti tą struktūrą, kurią jūs siūlote dėl ūkininkavimo. Vienas iš svarbiausių dalykų, apie kuriuos mes kalbame čia, e, ir kolega e, kalbėjo apie šeimų ūkininkavimą, šeiminius ūkius. Mes turime akcentuoti šiandieną šį klausimą labiau. Yra ir e, kainų kintamumo, rinkos nestabilumo klausimai susiję. Jeigu kalbame apie Europos ūkininkus, jie gauna paramą, tačiau apskritai ūkininkų pajamos yra mažesnės negu kitų darbuotojų netgi, kalbant apskritai. Ir mes turime galvoti, diskutuodami ne tik apie kainas, e, lėšas, kurias gauna ūkininkai, bet ir apie tai, ką jie sumoka patys, koks, kokios yra jų investicijas dėl uh, Ir apie tai reikia kalbėti dėl žemės grobi, grobstimo, grobimo. Esame apie tai kalbėję, tačiau niekas nepateikė sprendimo, kadangi tikriausiai sprendimo lengvo nėra. Net ir Europoje turime kalbėti apie žemės panaudojimą, bet, pavyzdžiui, Airijoje konstitucija gina teisę į nusavybę, teisę į žemę, dėl to šis klausimas yra jau jautrus. Kartais žmonės užsimantys ūkininkavim galvoja, vieni dalykai yra geri, aplinkosaugos specialistai su tuo nesutinka. Taigi ir galbūt galima pagalvoti, kaip konferencijos metu, diskusijų metu su, sujungti tas skirtingas nuomonės. Dar vienas dalykas - švaistimas. Jeigu mes sumaži, e, sumažinsime maisto švaistimą, mažiau jo išvaistysime, tai kaip tai atsilieps e, kainoms? Mes, galvodami apie tvarumą, nenorime, kad maistas būtų paprasčiausiai išmetamas. Jūs minėjote apie žmonės, kurie neturi pakankamai maisto ir ar tie klausimai kaip nors yra jų sujungiami, aš norėčiau matyti sprendimą ir galbūt reikėtų giliau pagalvoti apie tai. Dabar uh, keletas mano pastebėjimų apie šalis, žemės, kuriuose žemės ūkis neišplėtotas. Manau, kad mes turime leisti besivystančiam pasauliui geriau panaudoti žemę, e, modernizuoti žemės ūkį tvariai ir tai yra vystimosi proceso dalis ir manau, kad tai yra sritis, kurioje mes galėtume pasiži pasižiūrėti, į kurią galėtume pasižiūrėti per tą parodą ir taip pat nepamirškime moterų vaidmens, nes moterys vaidina labai svarbu vaidmenį e, žemės ūkio sektorija. Dar kartą norėčiau padėkoti e, Jums e, tikrai daro įspūdį jūsų užmojais ir tikiuosi, kad viskas vyks sėkmingai. Ačiū. Grazie, Marijat. E, Dėkui. Visi pirmininkas Sėkieskai, prašau. Gerbiamas ministras sakė, kad ir vandens klausimas bus paliestas. Tačiau aš norėčiau pabrėžti šio klausimo svarbą. Vanduo per ateinančius metus taps svarbiausių klausimų, lemiamų klausimų kalbant apie plėtros lygį. Klausimai susijęs su energetika bus išspręsti greičiau ir paprasčiau negu kad tie, kurie yra susijęs su vandeniu. Čia kalbu ne vien tik tai apie trečio pasaulio šalis, bet ir apie tas, kurios šiuo metu ekonomiškai labai stipriai vystosi ir taip pat apie kai kurias Europos Sąjungos šalis. Taigi aš manau, kad vandeniui turėtų būti skirta derama vieta ekspozicijoje, parodoje. Dėkui. Pone Sikirski. Toliau dar žiūriu į kalbėtojų sąrašą ir teiksiu žodį ponui Panseri, kuris yra mūsų svečias šį rytą. Jis yra migrantų ES ir Magrebo delegacijos atstovas. Dėkui. Na, nėra lengva matyti užsienio politikos svarbą iš Magrebo perspektyvos žiūrint, tai yra akivaizdu. Ir taip pat Milano Expo paroda yra puikus to pavyzdys. Iš tiesų, infrastruktūra, vanduo, visos kitos minėtos temos yra labai aktualios visai Europai. Ir iš tiesų apsirūpinimas maistu, e, maisto gamybos tvarumas tai yra lemiami svarbiausi klausimai. Jie yra aktualūs visur. Taip pat ir vandens klausimas, jis juk labai glaužiai susijęs su maisto klausimais. Ir jeigu pažvelgsime į mūsų planetą, pamatysime, kad yra tikrai ne vienas regionas, kur strateginiai politiniai sprendimai yra daromi remiantis jų poveikiu maisto e, prieinamumui, taip pat vandens prieinamumui. Netgi pažiūrėjus į migraciją, Ne visada pagrindinė jos priežastis yra karai ar nesutarimai. Dažnai žmonės keliasi kitas vietas ir ieškodami maisto ir geresnių gyvenimo sąlygų. Taigi daug įvairiausių aspektų yra labai glaužiai susiję su maistu. Tai yra moksliniai tyrimai, pramonės pažanga, taip pat ir užsienio politika yra su to susijusi, todėl manau, kad jai taip pat reikėtų skirti tinkamą vietą Milano ekspo parodoje. Ir manau, tai bus puikia proga pasigilinti į Kyoto protokolą ir taip pat jo tolesnius dokumentus ir iš to tuo grindžiama tolesnė veikla ir manau, kad Milane galbūt netgi pavyktų rasti naują kelią toms valstybėms, kurios dalyvaus parodoje. Taigi, manau, kad tą padaryti Milane iš tiesų būtų labai naudinga, nes šie klausimai yra pakankamai sudėtingi ir mūsų planeta nuo jų dažnai nukenčia. Dėkuoju Antonio, dėkuoju visiems pasisekysiems kolegoms. Iš tiesų reikės labai glaudžiai bendradarbiauti kartu, kad kaip galima geriau pasinaudotume mūsų laukiančią galimybę. Ir aš tikiuosi, kad iš Europos parlamento dalyvių skaičius parodoje taip pat bus didelis. O dabar suteiksiu žodį ponui Martinai, kad jis galėtų sureaguoti į išsakytus komentarus, taip pat pateikti savo apibendrinančias pastabas ir po to tęsime darbą. Taigi, ponė Martina, žodis jums. Dėkuoju dar kartelį už man suteiktą progą, dėkuoju ir jums, pirmininkė, ir visiems pasisakiusiems. Aš pasižymėjau jūsų išsakytus komentarus. Manau, kad jie buvo iš tiesų teigiami. Buvo pasakyta labai daug gerų minčių. Ir manau, kad kalbant apie veiklos planavimą, tos veiklos, kuri vyks parodos metu, manau, kad ir jūsų komitetas galės atlikti labai svarbu vaidmenį. Tad tai būtų puikia proga parodyti, kad Europos Sąjunga yra suinteresuota ir aktyviai dalyvaujanti, sprendžiant tokius klausimus ir manau per tos pusę metų Jūsų komitetas e, taip pat aktyviai prisidėjęs prie rengimosi parodai ir jos e, temų nagrinėjimo. Čia norėčiau atkreipti dėmesį dabar į kai kurios svarbiausius dalykus, kurie buvo paminėti. Pajamos buvo paminėtos, be abejo, tai svarbi tema, vanduo taip pat. Mes norime ir į šį klausimą pasigilinti 2015 m. Milano Expo ir bus ne vienas renginys organizuojamas ir tikimės, kad jų rezultatas bus apčiuopiamos iniciatyvos. Ir manau, kad nuo dabar iki 2015 metų gegužės pirmosios dienos turime labai aktyviai dirbti visose ES institucijose, kad kaip galėdami labiau pasinaudotume tomis galimybėmis, kurias mums suteiks Milano 2015 metų Expo nes juk ta paroda vyks ES širdyje ir manau, kad ES turėtų pasinaudoti tokią progą. Taip pat tą progą galima būtų pasinaudoti stiprinant išorės ryšius. Ir tą reikėtų turėti galvoje rengintis Milano Expo parodai vyksančiai 15 metais. Ir manau, kad Milano parodą galime laikyti vienu svarbiausių ES renginių, bet e, tai nėra renginys aktualus tik tai e, jį organizuojančiai valstybei. Jis gali tapti e, visai Europai svarbiu renginiu ir mes to ir siekiame. Dėkui. Ačiū, ačiū ponia Martina. Noriu padėkoti visai Italijos vyriausybės delegacijai. Dabar po minutėlės pereisime prie dešimto mūsų darbo tvarkės punkto. Tai bus regioniniai kokybės ženklai Eriko Andriu pranešimas. Bene, colleghi, riprendiamo i lavori. Kolegos, tęskime darbą. Dirbkime toliau. Dabar dešimtasis darbo tvarkės klausimas. Tai yra regioniniai kokybės ženklai. Geriausias patirties siekis kaimo ekonomikoje. Kolega Erikandrijų yra mūsų pranešėjas, kaip žinia. E, šiame pranešime atsispindi įdomus pamastymai apie integruotą teritorinį planavimą, įtraukiant visus veikėjus regionuose ir taip pat akcentuojant e, pozityvų regioninio kokybės ženklo vaidmenį. Dabar suteiksiu žodį Erikui ir e, sudarau sąrašą, tų, kurie norės paskui pasikalbėti. Prašom surašyti. Erikai, ačiū pirmininkė, kalbu savo pranešime ne tiek apie žemės ūkį, bet kelių klausimus apie e, kaimo plėtrą plačiau. Kitaip tariant, tai yra susijęs su ekonominiais pokyčiais mūsų teritorijose, taip pat e, kalbu apie įvairovę Europos e, Sąjungoje. Šis pranešimas renktas savo iniciatyvą ir jisai verčia mus pamastyti apie naują e, vystimosi vaidmenį visose kaimo teritorijose. E, reikėtų galvoti, kaip geriau organizuoti e, mūsų veiklą šioje srityje. Tokiu būdu mes galėsime geriau pasinaudoti globalizacijos privalumais ir suteikti daugiau naudos visuomeniai. E, pranešimo pavadinimas galbūt yra e, kiek klaidinantis, e, kalbama apie ženklus ir kai kurie gali pagalvoti, kad aš tarsi bandau suprieš, priešinti tą teritorinį kokybės ženklą su geografinės kilmės nuorodomis. Aš paprasčiausiai kalbu apie tą teritorinį kokybės ženklą kaip tam tikrą bendrą e, kategoriją, platesnę kategoriją. Tai yra susiję su visais sektoriais, įvairiais gaminiais ir sektoriais, kurie yra susiję su e, kaimo aplinka. Šis ženklas turėtų leisti įtraukti visus veikėjus viešus, privačius, uh, Ir tokiu būdu mes galėtume e, užtikrinti globalų vystimąsi teritorijų įtraukiamojo pobūdžio, e, atsižvelgiant į nuosavus išteklius ir taip pat nepamirštant tų egzistuojančių jau ženklų. Tai nėra kokia nors prieštara ar konkuren... konkuravimas, tai yra sinergija visų veiksmų pajungimas bendram tikslui. Ir e, siūloma e, žengti plačiau negu kad tik sektorinis požiūris kaimo plėtros srityje. Reikia ieškoti tarp sektorinių partnerysčių tam, kad sukurtume papildomą vertę, užtikrintume naujas darbo vietas. E, žemės e, ūkio mm, bendruomenės yra labai svarbios ir veikla turėtų būti priderinta prie naujų gyventojų poreikių, kadangi vien žemės ūkio veikla dažnai neužtikrina gyvenimo, pragyvenimo galimybės kaimo teritorijose mes turėtume galvoti, kaip, pavyzdžiui, plėsti tą veiklą, pasižiūrėkime į Prancūzijos pietus, pietvakarius, Ispaniją, Kondado, Valiumbrą, e, Italijoje. E, tai yra platesnis modelis. Aš geriausiai susipažinęs su Prancūzijos e, pietumis, nes ten esu ir gyvenęs. E, Ir e, veikloje tose teritorijose siekiama sutelkti visus veikėjus, pavyzdžiui, trijose Prancūzijos e, departamentuose plėtoti e, istorinį paveldą. Ir dabar 35 veiklos rūšis vystomos pagal tam tikrą temą Pavyzdžiui, e, galime kalbėti apie įvairią mėsą, e, apie vaisius, daržovės, viešbučius. Ir tai yra, tie, tos visos rytis prisėda prie bendro teritorijos vystimosi. Ir tai e, būtų sujungta kokybės tuo regioniniu ženklu. Reikėtų tam tikro E, reikėtų plėtoti tinklus, ryšius tarp įvairių veikėjų ir tokiu būdu kurti papildomą vertę, e, naujas darbo vietas. Papildoma vertė tai yra ne tik ekonominė veikla, tai yra ryšiai tarp veikėjų, tai yra jų tarp priklau, priklausomumas vienų nuo kitų. Pavyzdžiui, uh, gyvulių augintojai, perdirbėjai, transporto įmonės ir e, tie ryšiai teritorijose turėtų būti labai stiprus. Mes turėtume e, sukurti tokį tinklą labai glaudų per e, tam tikrą laikotarpį, tam tikrą grandinę reikėtų tą grandinę jungti, e, sujungti kultūros paveldo objektus, e, mėsinės, mėsos parduotuvės perdirbėjus ir e, tie visi tos grandies, grand, grandinės grandys turėtų būti solidarios ir suvokti, kad priklauso vienos nuo kitų. Tai būtų sinergija, kuri sukurtų papildomą vertę pavyzdžiui, e, kartais kyla problemų dėl tam tikrų maisto produktų, bet jeigu vartotojai žinotų, kad e, produktai gaminami tam tikroje teritorijoje, kad jie pasižymi gerą kokybę ir žmonė, ir kad tai yra susijęs su istorinėmis tradicijomis, žmonės labiau pasitikėtų tam tikrais gaminiais. Ir tai būtų naujas e, vystimosi modelis. Ir jau egzistuoja tam tikros priemonės, e, kurios gali būti susijusios su teritorijų e, vystimosi kokybė. Mums reikia taip pat galvoti apie lyder programą, kaip ją panaudoti. Ir reikėtų, kad e, tokios iniciatyvos būtų. Mm, plėtojamos visose, e, visur ir reikėtų galvoti, kaip finansuoti projektus. Mes taip pat galėtume įtraukti ir teminės programas e, pagal kaimo e, plėt, finansuojamas iš kaimo plėtros fondo. Dabar globalizacijos kontekste mes E, turime siekti, kad teritorinis Europos teritorinis kokybės ženklas būtų pripažintas ir tai leistų geriau plėtoti, gyventi projektus teritorijose, e, geriau plėtoti prekių paslaugų rinką ir sukurtų naują dinamiką. Mes turėtume e, siekti, kad globalių mastų būtų toks e, teritorinės plėtros modelis pripažintas, kad būtų apjungti e, žemės ūkio ir kiti sektoriai tam tikro e, egzistuojantis teritorijose. Ir turime galvoti, kad ne tik žemės ūkis yra svarbus teritorijose, turėtume žvelgti plačiau negu kad tik į žemės ūkį. E, Ir šiandien būtent tokį pasiūlymą aš jums pateikiu. E Dėkuoju, Erikai. Dabar e, suteikime žodį norintiems pasakyti. Pirmasis pasakys ponas Dorfman. Dėkuoju, pirmininkė. Jau nemažai metų pagal lyder programą egzistuoja galimybė bendradarbiauti, yra išsirutulioja keletas įdomių bendradarbiavimo modelių ir jeigu žiūrėsime į ateitį ir galvosime, kaip plėtoti tą bendradarbiavimą, įtraukiant ir kitus sektorius, tai iš tikrųjų būtų labai teigiamas dalykas. Tačiau reformuojant E, ir, ir tai jau egzistuoja e, kaimų plėtros ramščio reformoje, taigi iš naujo atradinėti dviračio čia nebetenka. Europos lygių mes turime tam tikrą ženklinimo, kokybės ženklinimo sistemą, kuri remiasi keliais ramščiais, e, yra saugomas e, geografinės nuorodos, kilmės nuorodos, e, tokie ženklai kaip e, tipiškas kalnų produktas ir panašiai. Praeitie komisija nemažai padirbėjo siekdama užtikrinti, kad visi tie skirtingi ženklinimai, tame tarpe ir regioniniai, sudarytų kažkokią bendrą sistemą, bendrą mechanizmą. Prieš, prieš mėnesį šiame komitete mes svarstėme teisės aktus susijusius su kokybės ženklinimu ir per tuos klausimus labai aiškiai suvokame, kaip mažai Europos vartotojai tą ženklinimą supranta. Tuo tarpu e, greta jau esančių ženklų dabar kalbame apie naujų ženklų įvedimą, kur, kur visiškai neaišku, ką ta ženklinimas reiškia, ar tai susijęs su kokybė, ar kažkas e, teisę kažką ženklinti gauna todėl, kad tas produktas tik tai yra iš vieno ar kito regiono ir nieko neturi bendro su uh, kokybę ir tai tik tai kelia sumaištį vartotojams, tokiu būdu ne, nepasieksime, ko mes norime. Jau turėjome galimybę e, pagal antrąjį ramstį ir pagal tam tikras e, sąlygas sertifikuoti regioninius kokybės ženklus. Tad e, ne visiškai suprantu, kad reikia tą kokybės ženklinimo reikalą dar labiau plėtoti Europoje. Nemanau, kad mes taip elgdamiesi tik tai padėsime vartotojui. E, verčiau aš norėčiau, kad dabartiniai ženklai, ar tai būtų kilmės e, garantijos ar saugomos E, teritorijos garantijos ženklai e, imtų labiau tarpusavyje konkuruoti. Taigi naujos iniciatyvos neturėtų pakengti toms, e, kurios jau dabar egzistuoja. Kad nepradėtų kvestionuoti tų dabar egzistuojančių sistemų. Dėkoju bet tai ponė Garcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu pripažinti, kad pritariu kolegai Herbertui Dorfmanui šiuo klausimu. Ponas Andriu, jūs sakėte, kad e, savo iniciatyvos pranešime jokiais būdais nebandote išstumti iš uh, egzistuojančios erdvės e, dabar esančių kokybės ženklų. Kalbėjote apie regioninį kokybės ženklą, kuris garantuotų, kad tame regione iš tikrųjų e, tas produktas yra kilęs, tačiau mes jau turime tam tikrus ženklus ir kilmės, ir geografinės kilmės ženklus, kurie jau garantuoja kokybę ir tiesą sakant pasiteisino. E, ir yra mūsų e, specifinis e, produktų pateikimo ir ES rinkai, ir už jos ribų būdas. Ir aš nemanau, kad reikėtų dar labiau e, plėtoti tą sistemą, turėti daugiau ženklų. Verčiau turbūt reikėtų atsikratyti to, kas neveikia, negu kad galvoti apie vis naujesnius ir naujesnius sluoksnius. Uh, Jūs sakote, kad tai, ką jūs siūlote, sumaišties nesukels, bet aš manau, kad kaip tik sukels. Kai kalbėjome komitete apie kokybės paketą, tai sakėme, kad jau dabar yra pernelyg didelis reglamentavimas, pernelyg daug e, priemonių e, rinkai reguliuoti, kurios jau dabar kelia sumaištį vartotojams. Tad jeigu mes nesuvaldysime visos informacijos ir visų turimų priemonių, e, nesupaprastinsime dalykų, tai eisime klaidingų kelių. Egzistuoja jau regioniniai ženklai. E, produkto kilmę įmanoma jau dabar e, įvardinti Europoje jūs galite labai lengvai įrodyti, kad produktas yra iš Azorų, ar tai būtų Riochos ar Bordo regiono. Galbūt e, galėtume tam tikrus skiriamusius bruožus dar pridėti prie tų ženklų, tačiau ko gero, jau išeitume iš e, žemės ūkio ir maisto srities ir galbūt jau e, įžengtume į regionų generalinio direktorato teritoriją. Tai iš tiesų jau nebebūsų, nebebūtų mūsų teritorija. Aš manau, kad verčiau dėrėtų mums susitelkti ties e, geresnių jau dabartinių esančių priemonių panaudojimu. Dėkui. Dabar žodis poniai Nevis. Dėkoju. Aš labai aistringai e, ginu bet kokias integruotas priemonės. Ir esu įsitikinus, kad tokios priemonės leidžia racionaliau panaudoti finansinius išteklius ir geriau panaudoti žmogiškosius išteklius. E, tokiu būdu užtikrinamas didesnis veiksmingumas. E, dėl mūsų aptariamos temos galiu pasakyti, kad vis tik tai turiu labai nemažai abejonių e, pranešėjas kalbėjo apie tai, kad reikia nutolti nuo sektorinio požiūrio ir aš nesu tikra, kad toks būtų geriausias kelias. Pranešėjas e, žino, kokios yra problemos, apie jas e, kalbėjo ir kolegos. E, galima pasakyti, kad pranešėjas supranta kontekstą, jisai žino, kad gali kilti tam tikrų problemų, kad gali atsirasti dubliavimuose. Ir taip pat e, aš vis tik tai nežinau, ar e, tas kelias, kuris siūloma, yra geras dėl kokybės žemės ūkio produktų, maisto produktų kokybė ir sektorinis požiūris. Man atrodo, kad tai yra vienintelis kelias, kuris užtikrina tiek garantiją, tiek uh, E, tikrumą, e, patikinimą, kad, bus varto, kad vartotojai gaus tuos e, produktus. Jeigu atsiras ženklas, kuris yra labai platus, kuris apima daugybę dalykų, tai jisai neužtikrins tokį, tokio pat kokybės lygmens visiems produktams, kuriems suteiktas tas ženklas. Ir tada gali nukentėti produktai, kurie tikrai yra kokybiški ir nukentėti šiaip kokybė. Vartotojai taip pat e, nebebus tikri dėl kokybės produktų. Pavyzdžiui, kai kas gali būti prastesnė kokybės negu kažkoks kitas produktas Ir e, kitas prastesnės kokybės produktas tarsi naudosis kito kokybiško produkto m, mm, sukurto, sukurta verte. Mes turime užtikrinti geriausią produktų kokybę. Jeigu ats... kitaip gali atsirasti pavojus, kad net ir tie, tie gamintojai, kurie uh, gamina kokybiškus produktus, tarsi jaus, pradės jaustis tarsi nuskri, nuskriausti. Ir dabar matome tarsi galimybę, kad užplūs mūsų įvairiausi kokybės ženklais. Nes e, tarsi per daug tokių ženklų atsiranda mes geriau e, turėtume galvoti apie kaip tik ribotą kokybės kažkokį ženklą, kuris tikrai būtų patikimas. Kalbu apie geografinės e, teritorinės kilmės nuorodas. O jeigu tų ženklų atsiras per nelik daug, tada viskas tarsi smūgs žemyn, kokybė suprasties nesusidaro man įspūdis, kad mes labai išloštume, jeigu žengsime tuo keliu. Aš suprantu, kad pranešėjas suvokė, kokiu, kokios egzistuoja problemos, jis apie jas kalbėjo ir norėčiau, kad e, jis taip pat atsižvelgtų į mūsų pastabas mūsų visų tikslas yra bendras, tai yra e, akcentuoti Europos gaminių kokybę, bet mes turėtume sutarti dėl geriausios strategijos, kad pastarnautume tam bendram tikslui. Ačiū. Dėkui. Kita kalbėtoja. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjai už visą įdėtą darbą. Aš manau, kad mes visi pritarėme tam, kad reikia kurti integruotas programas kaimo plėtros srityje, kurios padėtų iš tiesų suvienyti veiksmus ir duotų tiek ekonominę, tiek socialinę naudą, kurios galėtų tarti pūsti naujos gyvybės kaimo plėtros programoms ir apskritai padėti ūkininkavimo veiklą užsimantiems žmonėms. Taigi, Manau, kad e, strateginės tokios programos skamba labai patraukliai, kas yra sakoma ir pranešime, kad reikia integruoti daug įvairių sričių ir turizmą, kaimo turizmą, paramą šeimos ūkiams ir panašiai. Aš noriu vis tik tai vadinti panašių nuogastavimų, kaip e, prieš tai pasisakė kolegos dėl regioninių kokybės ženklų vyko labai intensyvios diskusijos dėl kokybės užtikrinimo sistemų Europoje. Aš buvau pati pranešėja panašių klausimų ir tų diskusijų metu galėjome palyginti įvairias nuomonės, idėjas ir nu, kilančius nu, abejonės, kilančius nuogastavimus. Ir daugiausia abejonių buvo išsakyta dėl skirtingų ženklų platinimo ar skatinimo. Tiesiog paaiškėjo, kad tai galėtų galų galę suklaidinti vartotoje. Ir dėl to, kalbant apie naująją direktyvą skirtą regioniams kokybėms ženklams, reikėtų nepamiršti kad reikia nustatyti tam tikrus kokybės standartus, kuriuos turi atitikti regioniniai ženklai, jeigu jie nori būti e, skatinami. Tik tokiu būdu vartotojai galės pasitikėti tų kokybės ženklų teikiamą informaciją ir galės būti tikri, kad iš tiesų tokiu ženklu paženklintas produktas yra geros kokybės. Ir uh, to, jeigu nebus taip paprastai suteikiamas regionės kokybės ženklas, tuomet nebeliks pavojaus, kad jį gaus tie produktai, kurie netitinka aukštų kokybės standartų. Ir vis tik nepamirškime, kad ir dabar jau yra egzistuojančių regioninių kokybės ženklų ir skirtingose teritorijose, regionuose jie labai sparčiai plinta. Ir yra netgi tokių atvejų, kai tas kokybės ženklas yra e, naudojamas, nors jis visiškai nereiškia, kad produktas atitinka tam tikrus kokybės standartus. Todėl tie gamintojai, kurie iš tiesų laikosi standartų taikomų saugomos kilmės vietos nuorodoms ar saugomos mm, geografinėms nuorodoms, yra tarsi apgaunami. Tad aš Iš tiesų manau, kad reikėtų šiek tiek peržiūrėti pranešimą ir daugiau dėmesio skirti integruotiems veiksmams. Ir taip pat nepamiršti, kad Europoje jau galioja pakankamai griežta kokybė sistema ir kad mūsų gamintojai privalo laikytis labai griežtų standartų, kurie iš tiesų produktams suteikia pridėtinės vertės. Ir taip pat reikėtų akcentuoti pranešime vartotojų teikiamą informaciją, e, kuri galėtų padėti vartotojams, kad e, tam tikrų ženklų pažymėtas produktas iš tiesų atitinka kokybės sistemos standartus. Na, manau, kad kai bus pateikti visi pakeitimai, pasiūlymai dėl pakeitimų, galėsime tada konkrečiau padiskutuoti dėl to, kaip galima būtų pakoreguoti ir patobulinti pranešimą. Iš tiesų, aš labai pritariu ir palaikau tuos gamintojus, kurie laikosi SKVN ir SGN sistemos standartų Tiesiog reikia pažiūrėti, kaip visą tai galima būtų suderinti su kaimo plėtros strategijomis. Dėkui. Ačiū. Ponas Agnu, po to Johnson. Ačiū pirmininkė. Regioninių kokybės ženklų sritis yra kaip koks minų laukas. Galiu pateikti jums tris pavyzdžius kur galima iš tiesų labai stipriai pasimesti. Kartais tai yra tiesiog geografinis receptas naudojamas, pavyzdžiui, čederio sūris. Ir sūriai, turintys tokius pavadinimus, yra gaminami pagal specialų konkretų receptą, bet nebūtinai tie sūriai yra gaminami toje vietoje. Ir taip nebūtinai toje vietovėje gaminami sūriai yra geresni negu kur nors kitur gaminami sūriai pagal tą patį receptą. Taip pat ir iš tiesų tokių produktų yra gaminama gausybė, čia turiu galvoje ir sūrius, ir įvairiausius piragus, kurie taip pat yra gaminami laikantis tam tikrų tradicijų. Bet visi tie produktai ir jų gamintojai privalo gauti leidimą iš ES ir taip pat turi laukti ir žiūrėti, ar nebus prieštaraujančių valstybių narių tam, kad Britanijoje būtų gaminami tie tradiciniai produktai. Iš tiesų, man tai atrodo keista. Taip pat geografinės, geografinės nuorodos yra svarbios. Yra suomiškos bulvės, pavyzdžiui, arba e, Fenland bulvės, taip pat e, tos bulvės, kurios auginamos tam, tikro, tam tikrame dirbožėmyje, juk tas dirbožėmis gali būti skirtingose vietovėse. Paskui yra viena rušis vadinamoji uh, velsietiško triušio E, rūšis, nors nieko jinai nesusijusi nei su velsu, nei su triušiais. Taigi manau, kad čia reikia palikti laisvės apsispręsti, priimti sprendimus pačioms valstybėms narėms. Dėkui. Johansson, o paskui Klas. Ponas Johansson. Dėkoju. E, norėčiau pasakyti, kad man atrodo yra pozityvų tai, kad pranešime yra numatytas e, didesnis e, teritorinis bendradarbiavimas tarp valstybių narių ir tai žemės ūkės ir tai yra labai svarbu. Reikia užtikrinti, kad žemės ūkio regionai ne pralaimėtų, kai vyksta e, tarp sektorinis e, bendradarbiavimas taip pat. E, mes taip pat, Europos parlamentas, dirbame šioje srityje nemažai. Ir mes galvodami apie tą teritorinį kokybės ženklą, turėtume grįžti prie šio klausimų, pateikdami pakeitimus ir taip pat Mm, vėliau reikia užtikrinti prane, bendradarbiavimą tarp pranešėjų, šešėlinių pranešėjų, kaip kad sakė kiti kalbėtojai. Jeigu kalbėsime apie teritorinį kokybės ženklą, ar mes turime apie tai kalbėti, o gal komisija turėtų parengti tą teritorinio kokybės ženklo apibrėžimą. Kaip kolegos sako, mes turime e, galvoti apie sąryšį su kitomis kokybės, e, kitais kokybės ženklais. E, Aš kalbu dabar apie septintą pastraipą. Reikia kalbėti ir apie e, platesnius kitus produktus, ne tik žemės ūkio produktus, pavyzdžiui, turizmą, bet kaip mes su to kokybės ženklu apimsime paslaugas. Mes turėtume nepamiršti bendradarbiavimo svarbos. nacionaliniu regioniu mastu taip pat daug kas yra daroma. Stiprinant teritorinį bendradarbiavimą. Tai svarbu ir tai bus ypatingai svarbu galvant apie naują biudžetą. Taip pat turiu klausimą dėl principų, dėl logikos e, pranešimo. Ar turėtume kalbėti apskritai, kad labai svarbu pasitelkti jau egzistuojančias e, kaimo plėtros priemonės. Ar, kaip sako pranešės, turime naujų priemonių. Ta turime aptarti ateityje, kai dar svarstysime šį pranešimą. Mano bendras pastebėjimas yra toks yra labai gerai užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą horizontalių ir teritorinių lygmenių. Ir turime pasinaudoti esančiomis galimybėmis, tačiau tai nėra tik verslo ar viešojo sektoriaus e, dalykas, reikia įtraukti ir pilietinę visuomenę į kaimo teritorijų plėtrą. Tačiau aš dar grįšiu prie šito klausimo. Manau, kad galėsime apie tai kalbėti vėliau, kai svarstysime pranešimą ir jam pateiktus pakeitimus. Ir taip pat norėčiau grįžti prie septintosios pastraipos. Ten kalbama apie e, regionio kokybės ženklo oficialų pripažinimą ir jo e, ryšį su kitomis sistemomis. Galbūt ir aš pateiksiu pakeitimų šio klausimo. Dėkuoju gerbiamam Johansonui. Dabar ponė Klas. Dėkuoju, pirmininkė. Pranešimai rengiami savo iniciatyva neužtikrina teisėgūros proceso, bet noriu pasidžiaugti tuo, kad šiuo klausimu pasisako tiek daug kolegų. Pritariu visiems, kurie kėlė klausimą dėl šio požiūrio ir turiu pasakyti, kad mums tikrai kai ko nereikia, tai yra naujų ženklų, nes rinkoje jau egzistuoja jų pakankamai. Manau, turime kalbėti apie tai, kaip geriau apginti ir populiarinti tuos, kurie jau egzistuoja. Ne visuomet e, geri ketinimai e, atneša gerus rezultatus. Mes turėtume šiame pranešime e, nepersistengti ir nenukreipti visko neteisinga linkme. Mums e, kai kurių dalykų tikriausiai nereikia, nes jau dabar kitur yra pasiekta nemažai neblogų rezultatų su turimomis priemonėmis. Manau, kad pranešėjas turėtų pagalvoti apie tai, kaip galėtų turėtume pažiūrėti iš naujo į šį pranešimą, kad neatsisakytume to, kas jau dabar taikoma visai sėkmingai praktikoje ir kaip pagerinti tuos dalykus turėtume galvoti, nes kitaip žmonės gali apie mus niekai pagalvoti, kai grįšime namo ir pradėsime reikalauti, kad komisija primtų naujus teisės aktus, e, kaip kad pasakyta septintoje pastraipoje. Aš atstovauju regionui, kuris neblogai tvarkosi gyvendamas ES taisyklės ir mes turime iniciatyvų e, Mozelio e, regionui kitiems. E, Taip sės su žemė, su maisto pramonė, turizmu, kultūra. Manau, kad visi kas susijęs su, pavyzdžiui, mozelio ženklu, yra suinteresuotas e, bendradarbiauti ir populiarinti šį ženklą. Ir patirtis yra nebloga, bet neprimeskime tokių dalykų visai Europai. Tegul šios iniciatyvos gimsta vietoje, teritorijose, ten, kur žmonės nori dirbti kartu. Nebandykime primesti to, taip kaip e, kad siūloma septintoje pastraipoje. Reikėtų kalbėti apie geros praktikos pavyzdžius, kur žmonės e, dirba kartu, kad populiarintų savo regioną. Ir tai galėtų būti mums mūsų įkvėpiantis e, pavyzdys, nes e, jeigu mes pradėsime primetinėti, tai galbūt sulauksime net ir priešingo rezultato. Manau, kad reikėtų palaukti, pasižiūrėti, kaip galėtume e, suteikti pozityvų postumį tam, kas jau vyksta šiuo pranešimu, bet nebandykime primesti nieko naujo Europos lygmenių ir versti visus daryti taip, kaip mums atrodo gerai. Dėkuoju poniai Klas. Pasisakė visi, kurie norėjo, o dabar prašysiu komisijos. Ponas Michael Rat, prašom. Aš komisijos vartų norėčiau pasakyti, kad E, geografinės nuorodos egzistuoja, kilmės e, ženklai ir tai egzistuoja, tai užtikrina, kad egzistuoja režimas, e, ženklai ir tai yra susijęs su kokybinė, kokybė sus, ir jis, ta kokybė siejama su tam tikru regionu ar tam tikra kilme. Ir tai yra pripažįstama Europos Sąjungos lygmenių. E, ir tai atspindi e, tam tikro regiono specifiką dėl kokybės sistemos, kuri nėra susijusi su kilme. E, e, galima kalbėti apie įvairius produktus. Kaimo plėtros naujojo reglamento 17 straipsnį apie tai kalbama projekte tiksliau reglamento apie tai, kad valstybės narės gali nustatyti, tą, įvesti tam tikrus ženklus ir sistema neturėtų apsiriboti tam tikrų regionų, bet pavyzdžiui gali taikomas būti tam tikras e, ženklas pripažinimas grupiai e, produktų ir tai yra susijęs su regionais, gaminių kokybė. 2010 metais yra paskelbtas dokumentas dėl savanoriško sertifikavimo e, žemės ūkio e, produktų, maisto produktų mm, vertinimo srityje. Europos teritorinis kokybės ženklas, e, jeigu bus taikomas e, visoje ES teritorijoje, gali pakengti geografinėms kilmės e, nuorodoms ir tas teritorinis kokybės ženklas gali supainioti vartotojus ir gali atsitikti taip, kad kils didelis nepastenkinimas ir E, gali e, kai kurie gamintojai kreiptis į teismą pagal 34 sutarties straipsnį. Ir tokia yra mūsų nuomonė dėl teritorinio kokybės ženklo. Dėkoju komisijai. E, ir dabar suteiksiu žodį Erikui, Erikui Andrew. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau nuoširdžiai, nuoširdžiai padėkoti visiems kolegoms, kurie kalbėjo. Manau, kad visi supranta, kad, kalb, kad nekalbame tiek apie kokybės ženklą, bet e, akcentas yra kaimo plėtra. Ir mes neturėtume kalbėti apie žemės ūkio kažkokį ženklą. Mes turime įvairiausius egzistuojančius jau ženklus, bet e, reikia kalbėti apie bendrą teritoriją. Taigi klausimas yra kur kas sudėtingesnis. Kai kas kalbėjo apie metodus, apie būdą ir matome, kad teritoriniai veikėjai supranta, kad reikia, jog būtų sukurtos sinergijos. E, žemės ūkio veikla yra svarbi, bet mes negalime atskirti jos nuo turizmo, nuo paslaugų, kultūros, socialinių aspektų. Ir mano prašinime kalbama apie tai, galbūt aš netiksliai įsireiškiau, tačiau mm, e, šiandieną mes neturime to teritorinės kokybės ženklo ir tai yra viena iš pranešimo uh, minčių, galbūt mes galime rasti kažkokią kitą formulę, jeigu tai sukels e, kaž, a, a, tam tikrą neiškumą. Mes galime pagalvoti kitaip. Mums svarbu pagalvoti, kaip išplėtoti būdus, kad mes galime ko, kole, galvoti apie teritoriją kaip apie tam tikrą įvairius elementus jungiančią visumą. Mes e, matome, kad yra panaši problematika visur Europoje ir kad e, dažnai tam tikri veiksmai ir kenkia e, kilmės e, nuorodoms ir produktų kokybei. Mes turime visi galvoti, kaip sukurti tam tikrą metodiką, kaip sukurti struktūrą, nes dabar aplinka yra gana dinamiška visoje ES teritorijoje nes ir tikrai mes nenorime e, pakengti geografinių kilmės nuorodų principą, aš tą puikiai suprantu, pirmininkė. Atsižvelgdamas į tai, kas šiandien buvo išsakyta, galvoju, kad galbūt į tai pasižiūrėti kitaip, bet mes turime galvoti, kaip uh, akcentuoti labiau kaimo plėtros aspektą. Mes esame Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Kalbama daug apie žemės ūkį, bet mes turime pagalvoti ir apie antrąjį ramstį kaimo plėtros programas. Mes e, turime galvoti apie teritorijas, kaip apie visumą, ar galbūt reikia naujo požiūrio, e, kaip veikti tose kaimo teritorijose. Manau, kad sociologinė ir ekonominė prasme kaimo teritorijos kinta ir manau, kad mes neturėtume atsisakyti e, minčių apie tai, kaip parengti bendrą metodiką, kaip e, sujungti vairius sektorius, kaip už, užtikrinti sinergijas. Taigi tiek pirmininkė aš norėjau pasakyti ir aš E, džiaugiuosi, kad išprovokavau diskusiją, nes e, e, savo iniciatyvą rengiamas pranešimas leido išgirsti įvairių minčių. Taip, yra jau daug egzistuojančių priemonių ir aš nebandau sukelti konflikto tarp dabartinių egzistuojančių taisyklių dėl produktų kilmės ir panašiai, bet mes turime galvoti apie vidutinio ilgalaikio uh, E, ilgalaikės trukmės perspektyvą ir e, galvoti apie tas kaimo teritorijas. Plačiau ačiū. E, Dėkuoju. Erikai, diskusija buvo įdomi ir tikrai turėsime galimybę prie jos grįžti, pamastyti, kaip atsižvelgti į įvairius jautrius požiūris, kurie čia buvo išsakyti. Vadinasi, galime pereiti prie 11 mūsų darbo tvarkės punkto, kontrolė ir veikla, kuria siekime užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų, be gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą. Brita Reimers yra šios nuomonės autori ir e, atsiprašau Brita dar vieną sekundėlę. Man ką tik priminė, kad dėl ankstesnio pranešimo aš nepasakiau, kokie yra terminai. Teikti pakeitimus galime iki spalio pirmosios, o turime priimti šį pranešimą e, lapkričio 25 dieną. Taigi, E, Brita Raimers pranešimas dabar, kaip vakar girdėjome, e, gyvūnų ir e, augalų sveikatos paketas yra labai svarbus, siekima modernizuoti esamus teisės aktus ir dabar aš ilgai nelaukia suteiksiu žodį Britai. Aš šiandien dar tikiuosi susitikti su mūsų parlamento aplinkos komiteto pirmininku, paieškoti mm, sprendimų, kurie tiktų abiems mūsų komitetams. Na, o dabar žodis Britai. Dėkuoju, pirmininkė, džiaugiuosi galėdama e, inicijuoti pirmą paskaitinimą nuomonėmis šio labai svarbia tema. E, pranešime apie E, oficialią kontrolę, e, sakoma, kad komisija nori užtikrinti e, sveikatos apsaugos supaprastimą ir modernizavimą. Tad reformos tikslas yra supaprastinti teisės aktus, vietoj 70 teisės aktų turėtų likti tik maždaug penki. Tai daug maž, e, daugmaž atspindi šio paketo ambicijų ir e, ambicijų mastą. E, komisija siekia, kad ir ūkininkams, ir maisto sektoriaus veiklos subjektams e, liktų tik tokia biurokratinė našta, kuri moksliškai yra pagrįsta. E, turime taip pat užtikrinti, kad galėtume veiksmingiau kovoti su gyvūnų ir augalų lygomis bei kenkėjais. Oficialiai kontrolė turi e, būti stiprinta, stiprinant e, valstybių narių kompetentingas e, institucijas, užtikrinant, kad bus tinkamai laikomasi kontrolės ir testų reikalavimų, kad būtų taikomos visas reikalingos priemonės ginant e, vartotojus ir e, veiklos subjektus nuo galimų lygų ir kenkėjų, na ir užtikrinant maisto saugumą ir saugą. mažesnio masto gamintojams e, kai kurie iš tų reikalavimų nebūtų taikomi, e, kad e, nenukentėtų jų konkurencingumas. Valstybės narės privalės taikyti finansinės bausmės, kurios turėtų veikti kaip atgrafimas tais atvejais, kai e, yra aptinkamas sukčiavimas, tarkime, arklienos patiekimas. E, nesa, e, nesano e, skandalo atveju. Jeigu norite vietoj 70 teisės aktų turėtų tik tai 5, tai reiškia mm, ir, ir kai kalbama apie tokią plačią taikymo sritį, tai e, tada suprantama labai atidžiai reikia pažiūrėti, kokias galės komisijai įgyvendinant tuos teisės aktus turime suteikti, užtikrinant, kad ir parlamentas ir valstybės narys galėtų tinkamai kontroliuoti, kas vyksta, nesuteikiant komisijai neribotų galių. E, tuo pat metu mes e, turime panalizuoti reglamentą dėl e, baudų, baudų aspektų, tačiau reikia atsižvelgti taip pat ir į subsidiarumo užtikrinimą, e, užtikrinti, kad valstybinarių e, biudžeto ir finansinės taisyklės leistų komisijai e, suformuluoti tam tikrus reikalavimus dėl nuobaudų ir baudų. Ypatingai tai būtų sudėtinga padaryti federalinėse valstybėse. E, Kontrolės reglamento taikymas sritis yra labai plati, tai yra gerai, yra gerai savaime, bet kalbant apie kokybę ir maisto, maisto grandinės e, saugumą, galvojant, e, galvojame gamintojo ir prekybininko e, akimis e, žiūrint, e, bet tuo pat metu tarsi atsiranda naujų kliučių mūsų e, ūkininkams. Ko norėtume išvengti reformuodami BŽUP? Pranešime taip pat norime pažiūrėti, kokią įtaką naujieji teisės aktai darys valstybių narių teisiai. Minėjau, kad vietoj 70 turi atsirasti 5 teisės aktai, bet reikia kelti klausimą komisijai, ar e, įmanoma bus tai įgyvendinti, ar lengva tai bus įgyvendinti valstybėse norėse ir ar bus pasiektas e, tas e, poveikis, kurio komisija siekia. Tarp atskirų frakcijų ir šešėlinių pranešėjų dėl to paketo vyko daug diskusijų, Jis yra labai platus, vadinasi, turime žerti atsargiai, e, neskubėti, nieko nepraleisti ir užtikrinti, kad tikrai turėsime paketą, kuris e, išlaikytų ateinančių kelių dešimtmečių egzaminą. Pirmininkas, labai ačiū Brita. E, Pone Garcija paprašė žodžio, daugiau norinčių pasakyti nematau. Prašau. Aš e, remiu ponios Raimer užimtą poziciją dėl šio pranešimo, bet yra tam tikrų bet. E, visų pirma, reglamento taikymos rytis. Apimama 12 sektorių, e, kai kurie iš jų net nepatenka į maisto grandinę e, sakysime, organinis ūkininkavimas, e, saugomas kilmės vietos nuorodos, saugomas geografinės nuorodos dalykai, ar jie patenka ar ne, tai nėra visiškai aišku. Aš manau, kad reikėtų taip pat atsakyti skiriaus dėl kitų neoficialių kontrolės rūšių nes e, tikriausiai komisija bandys e, plėtoti įgyvenimo ir e, deleguotojų aktų taikymą. Tokiu būdu uzurpuojant galės ir eliminuojant kitus suinteresuotusius subjektus. Mes e, iš tikrųjų turime nemažai pavyzdžių, kai komisija stengiasi išplėsti e, deleguotojų ir e, gyvenimo aktų taikymą tuo pat metu mažinant mūsų galės. Dabar dėl e, mokesčių tarifų mes matome, kad sveikatos įstaigos turėtų administruoti tuos dalykus, bet e, iš tikrųjų tai galima suprasti kaip išpolį prieš mokesčių sistemas kai kuriuose valstybėse norėse, kaip kad mano valstybėje Ispanijoje. Vadinasi, turėsime teikti pakeitimus garantuojančius, kad uh, valstybių narių institucijos galėtų e, pačios tvarkytis su administraciniais mokesčiais. E, čia nereikėtų užmiršti subsidiarumo, o komisija tarsi bando perimti tas kompetencijas. Komisija taip pat nori e, nori taip pat vaidinti tam tikrą vaidmenį e, inspekcijose, kurios atliekamas trečiųjų valstybių. Pirmininkas, daugiau norinčių pasakyti nematau, suteiksiu žodį komisijai. Prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, gal tik tai porą pastabų pasakysiu viena bendroji būtų tokia. Mm, šis, šis pasiūlymas e, iš tikrųjų mm, neatsirado iš niekur, e, egzistuoja jau e, reglamentas 882 tai 2004 metų reglamentas dėl oficialiosios kontrolės. Ir e, jame reglamentuojami tie dalykai, kurie buvo paminėti, tame tarpe ir e, baudos, įmokos, kompetitingos institucijos, jų galios e, valstybėse narėse. Visos įmokos, konkrečiai kalbant, tai jos numato privalomas įmokas tik tai e, daliai sektoriuje. E, maisto verslo subjektai e, kol kas tik tai dalinai turi prisidėti prie oficialios kontrolės išlaikymo. E, šiame pasiūlyme mm, neharmonizuojamas būdas, kaip tas įmokas reikėtų apmokėti. Principas yra remtis sąnaudomis, bet kadangi sąnaudas valstybėse narėse e, gali skirtis, tai vadinasi, e, jos atitinka atskirs valstybės narės gyvenimo lygį ir sąlygas. Mm, dabar dėl dalykų susijusių su organiniu ūkininkavimu, mm, SKVN, SGN, tai tie dalykai patenka į pasiūlymą E, mes norėtume išplėsti oficialios kontrolės reglamento taikymo sritį taip, kad visa kontrolė žemės ūkio ir maisto grandinėje, apimant ir pirminę gamybą, patekimą į rinką, transportavimą ir taip ir taip, visi tie sektoriai turėtų būti e, reglamentojami pagal tas pačias taisyklės, kurias numato oficialiosios kontrolės reglamentas. Dėl deleguotojų aktų, tai egzistuoja skirtingose srityse specifiniai oficialiosios kontrolės reikalavimai. E, šiuo pasiūlymu stengiamasi sureaguoti į galimybę specifinėse srityse, pavyzdžiui, mėsos inspekcijose ar organinės gamybos srityje ar kokybės schemų srityje ehm, turėti tam tikras taisyklės E, kurios leistų kompetitingoms institucijoms atskirose valstybėse narėse tinkamai kontroliuoti, kaip tie specifiniai teisės aktai įgyvendami, kitaip sakant, suteikti galės e, adaptuojant įgyvenimo e, poreikius atskiruose sektoriuose, kad tie dalykai galėtų būti gyvenami. Tai tiek, ponė pirmininkė. Dėkoju komisijai norėčiau suteikti žodį vėlgi Britai Reimers pranešėjai. Turbūt atsimenate, kad pakeitimus galima pateikti iki lapkričio 11 dienos. Brita, žodis jums. Dėkui už jūsų pasisakymus, už jūsų pastabas. Manau, kad dar turime nemažai laiko išsamioms diskusijoms apie tai, kur išvelgėme problemas kokios mintis norėtume palaikyti, juk visi turime bendrą tikslą - užtikrinti, kad maisto tiekimo grandinė būtų saugesnė, taip pat kontrolė būtų efektyvesnė. Visi suprantame, kur yra problemos susijusios su kenksmingais organizmais, lygomis ir panašiai. Taip pat kokį vaidmenį turėtų atlikti pramonės atstovai ir panašiai. Taigi manau, kad tikslas visų yra bendras, tiesiog reikės padiskutuoti apie pranešimo turinį ir siūlomas priemonės, bet manau, kad parengsime puikią nuomonę. Dėkui. Ačiū, Brita. Taigi dar kartelį pakeitimus galima pateikti iki lapkričio 11 dienos, o balsavimas vyks gruodžio mėnesį, gruodžio 17. Kągi, aptarėme visus darbotvarkės punktus. kai kurie darbo atvarkės punktai buvo nukelti iki posėdžio rugsėjo 30, taigi manau, kad čia galime ir baigti Žemės ūkio komiteto posėdį. Tiesiog norėčiau priminti, kad koordinatorių posėdis vyks šiandieną 3 val. po pietų šioje salėje, o 4 val. po piet prasidėjęs trilogas su komisijos atstovais bei pirmininkančios Lietuvos atstovais. Taigi, Prieartėjo mūsų posėdis prie pabaigos, kitas posėdis bus rugsėjo 30 dieną ir tikimės, kad ten balsuosim dėl BŽUP reformos.